eröffne ich unsere. Ačiū. Taigi pradėkime posėdį. Tarptautinės priekybos komiteto posėdį, kuris vyks šiandieną ir rytoj. Pirmas darbo tvarkės punktas yra darbo tvarkės tvirtinimas. Ar yra prieštaravimų? Ne? Tuomet darbo tvarkė patvirtinta. Toliau kitas punktas darbo tvarkė yra protokolų tvirtinimas. Įprastai protokolą tvirtiname taip, kad jeigu iki posėdžio gal niekas nepaprieštarauja, protokolai yra laikomi patvirtintais. Taigi dabar laikysimės tos procedūros. Toliau trečias punktas - pirmininko pranešimai. na, tokie turbūt gana įprasti pranešimai. Mūsų posėdis transliuojamas internetu. Be abejo, turime labai daug fanų. Nuo Talino iki Lisabonos ir taip pat ir iš Romos, mūsų žiūri iš visos Europos. Tad nebėjo, kad tikrai yra daug žiūrovų ir klausytojų. Raginu turėti tai galvoje. Toliau, dėl pastarųjų prikybos darybų. Štai ką norėčiau pasakyti. Yra tarp institucinis sutarimas dėl geresnės teisėkuros. Šis sutarimas buvo patvirtintas. Ir dabar šis sutarimas daug ką paveiks. Taip pat veikia ir trilogus, ir poveikio vertinimų procedūras, ir įvairius kitus klausimus. Ir visiems turbūt vienas svarbesnių dalykų yra tai, kad e, reikia toliau tęsti darybas ir gerinti bedarbiavimą išorės santykių srityje. Tarp institucinis Sustarimas iš pradžių buvo netrauktas šio klausimus, tačiau manau, kad reikėsim ir šio klausimo. Toliau, aplinkosaugos sustarimas. Panašu, kad šis rytė viskas gerai. Kovo mėnesį vyko paskutinis darybų raundas. Taip pat vyko specialus muitinių specialistų susirinkimas ir atrodė, kad viskas eina gerai linkime. Taip pat ir PPO kontekste atrodo viskas gerai. Dar po dviejų, trijų mėnesių vyks kitas posėdis. Toliau. Šią savaitę esmito dieną vykstant viešoms konsultacijoms dėl rinkos ekonomikos statuso suteikimo Kinijai, vyks konferencija komisijoje. pasakys komisijos narė Manstrom, taip pat kiti komisijos atstovai ir pradėsime diskusiją su suinteresuotomis šalimis. Tad jeigu jums rūpi kitinės valstybės klausimas arba TDI, reikėtų saugos priemonė, tai kviečiame į šią konferenciją. Toliau, ketvirtas punktas. Sveikinu Jean-Luc Demarty iš Prikybos generalinio direktorato, mūsų senai gerą draugą, prašau. Nuolat su juo bendraujame, bendraujame priekybos politikos klausimais ir šiandieną ir bus vienas tokių sutikimų. Pirmą pusvalandą aptarnėsime konkrečius klausimus kelis, būtent ES ir Kanados sutarimą, CETA. Visi žinote, kad vasario 29 dieną Kanados prekybos ministras bei Silimanstrom viešai pristatė teisinių darybų rezultatus. Ir žinoma, nieko nestebina tai, kad investuotojų apsaugos klausimų buvo daug pakeitimų. Na ir tai yra didžiulis pokytis, nes dar neatsimenu prikimio sutarimo, kur tokios teisinės dėrybos vestų prie tokių dėlių pakeitimų. Taigi tekstas dabar verčiamas ir taryba artimiausių metų spręs ar pasirašyti. O po to bus proga mums intensyviai diskutuoti dėl susitarimo svarstant jo ratifikavimą arba neratifikavimą. Taigi labai džiugu, kad Žanas Lukas Damartys su mumis dalyvau šiame posėdėje, nebijau, kad jis puikiai pristatys šį sustarimą. Po to steiksiu žodį pranešėjams, nultinis pranešėjams, nultinis šiandien pranešėjams. Taigi, prašau, Žanai Lukai, žodis jums. Thank you, uh, Chairman. Thank, thank you, Bernd. Um, honorable... Ačiū, pirmininkė. Dėkoju. Dėkoju, e, gerbimi nariai. Turiu gerų žinių dėl CETA. Na ir panašu, kad surinko mažiau klausytojų geram žinioms, negu būtų surinkę blogoms, bet noriu pasakyti, kad e, teisinė dalis jau darybų baigta ir turime galtinį tekstą. Galutinėme rezultate matome svarbių pakeitimų investuotojų skyriuje vyko intensyvės diskusijos tarp ES ir Kanados pareigūnų. Ir diskusija sėkmingai baigėsi po to, kai pasikeitė Kanados vyriausybė ir pradėjo veikti Trudo vyriausybė. Tekstas visas yra viešai pateikiamas nuo pirmadienio visą 20 dienos mūsų direktorato svetainėje. sutarėme su Kanada dėl tų klausimų, taip pat Kristina Freeland, prekybos ministrė sutarėme, peržiūrėjome ankstesnę institucijų apsaugos sistemą ir matėme skaidresnę teisminių priemonių sistemą. Ačiū priminti, kad CETA jau numatė visą procedūrų skaidrumą, buvo numatyta apsauga investuotojams, pavyzdžiui, tuomet, kai yra netiesioginis nusavinimas, Ir, ir visą tai apribota, kad nebūtų perteklinių reikalavimų. Tačiau taip pat yra galbūt galimybė, kad valstybė galėtų priimti reikiamus reglamentavimus viešo intereso vardan. Taip pat reik, užtikrinamas arbitrų nešališkumas ir yra kitų svarbių pakeitimų. Po pastarųjų pakeitimų setoje yra visi svarbiausi elementai kurie yra ES numatyti ties aktus, kad turi investuotojų apsaugą. Būtent to reikalavo parlamentas. Taigi, kas yra tie svarbiausi elementai? Pirmiausia, yra naujas straipsnis, kuris numato teisę priimti viešosios politikos sprendimus visose valdymo, visais valdymo lygiais. Antras dalykas, nebus ad hoc arbitražo cetoje. Bus numatytas nuolatinis institucinis ginčių sprendimo tribunolas, kurį steigia sustarimas. Ir parlamento tai tribunolo narių skirs nebe investuotojai, tačiau ES ir Kanada, tai yra sutarimo dalyvės. Ir bus keliamiems aukšti reikalavimai, bei nariai bus esmė tvarka paskirstomi byloms, kad nebūtų tikrai jokių dviejonių dėl jų nešališkumo. Toliau yra išsamus įsipareigojimai, kaip išvengti interesų konflikto. Pavyzdžiui, pavyzdžiui, negalima dubliuoti pareigų ir jie negali, tie asmenys negali dalyvauti kitose ginčių sprendimo procedūrose. Taip pat numatyta yra apeliacinė sistema, kuri yra panašiai vietos politinės sistemas. Čia tos dabar tekste kalbama taip pat ir apie apeliacinės teisę, apie etiką, taip pat keičiai buvo veiklos vykdymas ir tai, tai yra pavyzdžiui atlyginimai, visą tai jie bus patvirtinti, kai tik tai įsigalios. Matome aišku įsipareigojimą dėti abiems pusėms e, pastangas, kad būtų sukurtas daugia šalis e, arbitras investavimo klausimais. Sakykime, kad sistema būtų demokratiška ir kad ji būtų tiek teisiškai, tiek politiškai legitimi. Tiek Kanados vyriausybė, tiek mes atminėme prieštaravimus ir tvirtiname, kad dabar sistema jau gerai veikia, kaip to reikalavo Europos parlamentas bei e, valstybės narės. Viską vertinant pasakytina, kad yra labai geros žinios mums, mūsų investavimo politikai ir tai rodo, kad viską gerai galime gyvendyti. O laisvės prekybos sutartis su Vietnamu yra kitas atvejis. Ten taip pat siekiama užtikrinti investuotojo apsaugą pagal turinę teisę. Ir Žinoma, mes šių tikslų siekiame ne vieni. Žinoma, dėrybos yra ne tik dėl investuotojų klausimų, nors gali tai pasirodyti, yra ir kitų klausimų. Na, aš dabar pakalbėti apie tai, kodėl CETA tai yra geras sutarimas. Pirmiausia, tai yra pati plačiausiai iki šiol visas prekybos sutartis, kiek tai kiek tai apima rinkos atvėrimą Taip pat čia numatomos aiškios investavimo taisyklės ir tai yra geras signalas mūsų kitiems prekybos partneriams ir parodo, kad Europos Sąjunga gali kurti ambicingas ir visapaučias visas prekybos sutartis ir to pačiu nemažinti standartų. SETA suteikia didžiulę prieigą į paslaugų rinką, tai yra didžiulis dalykas Europos Sąjungoje, esminis svarbos klausimas ir taip pat užtikrina teisinį aiškumą visose svarbiausios ekonomikos sektoriuose šis sutarimas. Čia labai pagerinamas paslaugų teikėjų mobilumas. Kaip? Palengvinama svarbiausių darbuotojų perkelimas e, per Atlantą, įgalinamas taip pat įmonės yra siūsti darbuotojus įvairioms sritims, tiek, pažiūrėjau, programinės įrangos kuriejai, tiek mašinų gamintojai ir kitos įmonės galės siūsti darbuotojus. Taip pat numatomi numatomės e, nuostatos grįžčiau reglamentuomis sektoriams, kaip pavyzdžiui, buhalteriams ar architektams ir taip toliau. Siekiame taip pat užtikrinti visų ES viešųjų institucijų galimybę priimti reikiamus teisės aktus. CETA steiks ES gerą prieigą prie viešųjų pirkimų Kanadoje ir ES veikėjai galės visose, visais valdysenos lygiais teikti paslaugas Kanadai, tiek federalinių lygių, tiek provincijos lygių, tiek savivaldos lygių. Taip pat teikiama nauja prieiga prie pieno rinkos, ypač gali būti plėtojamas e, apdirbtų gaminių eksportas. Taip pat matome, kad sutarimas pakeistas su šalimi, kur anksčiau buvo labai skeptiška labai skeptiškai žiedavo į geografinį nuorodų sistemą. Ir dabar Kanada numato panašią apsaugos sistemą, kaip kokią turime mes. CETA taip pat numato daug, galimybę daug staupyti, taip pat ir muitinių srityje. Taip pat čia bus išvengta kai kurių mokesčių vengimo atvejų. Tai bus naudinga taip pat ir elektros priemonių rinkai, mašinų sektoriui ir kitiems. Kokie dabar kiti žingsniai? Komisija siūlys birželio mėnesį e, patvirtinti sutartį ir po to bus jinai patikta tarybai ir žinoma parlamentui tuo pačiu metu. Supratome, kad e, taryba nori pasirašyti CETA bei visus atsinkamus partnerysčių sustarimus iki spalio mėnesį viršų sutikimą. Po to sustarimas matytas parlamentui, konsultacijoms ir Matome, kad dar laiko daug yra, tačiau CETA jau yra labai inovatyvus sustarimas, ten yra, matome, gera prieiga prie rinkos, inovacijos taisyklės ir komisija gerai padirbės susisirtise ir žinoma, atsvegime į parlamento reikalavimus, būtų padaryti pakeitimai investavimo politikos srityje, visatų apsaugos srityje. Tačiau pasakyti, kad peržiūrėjimo dokumento dėrybos nebuvo lengvos, tačiau mes suprantame, kokias ši užduotis yra svarbi ir rimtai ėmėme šio klausimo. Ir noriu pasakyti, kad pilnai gyvenome jūsų prašymus. Dabar tačiau pasakyti, kad Kanados nauja vyriausybė labai pozityvų vaidmenį suvaidino ir palengvino kai kurios sunkius sprendimus. Tačiau matome, kad Kanada tikrai nenori daryti daugiau kitų, nuolat kitų pakeitimų. Labai džiugu, kad jie jau priima mūsų požiūrį labai daug yra padaryta pakeitimų ir labai daug pastangų buvo dėta abies Atlanto pusėse, siekiant užtikrinti, kad CETA tikrai būtų geras sutarimas mūsų verslui ir piliečiams. Tikiuosi, kad galima užtikrinti greitą ratifikavimą, kad tiek smukus, tiek vis verslas bei mūsų piliečiai gautų kuo daugiau naudos iš šios turimų kuo greičiau. Ačiū visiems už palaikymą. Aš norėčiau pasakyti tai, kad kad kai kokios buvo ambicijos, vis tik reikia pasakyti, kad sustarimas yra labai svarbus ir žinoma, ne, vis tik jis nenumato pilno integravimo Kanados rinkos Europos Sąjungos rinką. Tokio tikslo mes niekada nekėlėme ir tokio to niekada negali būti. Labai ačiū. Thanks a lot, Jean-Luc, for... Ačiū labai, Jean-Luc, už įžangą, už numatytą susitarimo pristatymą. Atrodo, kolegos aštuoni nariai prašo žodžio ir tam turime 20 minučių. Nepamirškime, tai pirmasis pasikeitimas nuomonėmis. Ko gero, suprantame, kad negalime dabar aptarti visų detalių, viso ratifikavimo procesu, jis mums dar prieš akis ir turime daugiau nei metus, kad detaliai padiskutuotume apie šį susitarimą. Taigi prašau kalbėti ne ilgiau nei po dvi minutės. Ačiū pirminkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti komisiją e, sėkmingai peržiūrėjus teisinius klausimus susijusius su CETA susitarimu. Mano nuomonė, galima pasveikinti komisiją ir ypač dėrybininkus. Ne tik įgyvendinot savo e, įgaliojimus, e, kuriuos e, parlamentas suteikė komisijai, bet padarė dar daugiau. Pavyzdžiui, dėl um, tarptautinių teismo ar vadinamojo tribunolo įsteigimo. Tai tikrai puikiai pažanga, gyvenimas tęsiasi ir uh, dabar matyt jau galime pasakyti, kad CETA susitarimas uh, ko gero yra plačiausio užmojo ir kokybiškiausias prekybos susitarimas, kurio yra pasiekusi kada nors Europos Sąjunga. Taigi sveikinu. Taip pat norėčiau pasakyti, kad e, tikrai e, būtume e, labai patenkinti tuo skyriumi dėl tarptautinio ginčių sprendimo mechanizmo, ISDS mechanizmo ir tai vienas iš skyrių, kuris e, buvo labiausiai diskutuojamas ir manau, kad sėkmė čia ypač akivaizdi. Labai lauksiu galutinio dokumento, kad galėtume jį čia aptarti ir, kaip sakė pirmininkas, tikiuosi, kad viskas klostysis labai sklandžiai, nes laiko nebeturime daug. Dėkuoju, ponas Mausė. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad visa tai, ką dabar pasakysiu, neturi poveikio mūsų e, diskusijoms šiame komitete, parlamente, mano e, socialdemokratų frakcijoje. Visiškai suprantu, kad e, yra dar kolegų ir faktiškai mes visi dar turime detaliai susipažinti su tekstu, kad suprastume kiekvieną jo niuansą, Tačiau būtų neteisinga, jeigu nepaminėčiau, kad tai labai svarbi šių rūmų pergalė, parlamento pergalė, mūsų frakcijos, ypač pergalė, nes mūsų frakcija labai siekia atsikratyti to vadinamojo ISDS mechanizmo ir buvo padaryti tam tikri pakeitimai, kurie nėra vien tik kosmetinio pobūdžio, tai tikrai uh, didžiuliai e, pokyčiai ir e, daug kas keičiasi e, rengiant CETA susitarimą. Lojalaus bendratarpiavimo dvasia norėčiau taip pat padėkoti ir komisijai už tą didžiulį darbą, kuris buvo nuveiktas, už tą kokybišką žingsnį padaryti į priekį. Vėlgi visą tai nedaro poveikio tam, ką galėčiau pasakyti dėl tolesnio teksto tobulinimo, gerinimo. Galima dar daug ką padaryti, kol priimsime galutinį sprendimą dėl CETA susitarimo, dėl jo tam tikrų skyrių e, ir apskritai dėl viso susitarimo. Taip pat labai trumpai Žano Liuko norėčiau paprašyti trumpai patikslinti vieną kitą dalyką. Pirminkę, jau norit, kad baigčiau kalbėti. Gerai, tik paklausiu, ta naujoji rybinė vertė, kuri buvo nustatyta CETA susitarime ICS e, kontekste, kaip Jūs manote, kaip tai atsispindės e, TTIP susitarimo kontekste? Ačiū. Mm, Dėkuoju. Prašau neįsižeisti, kad mūsų tiek nedaug, juk e, tik pirmadienio popietė. E, žinoma, e, visi manome, kad šitas sustarimas yra labai svarbus ir visi džiaugiamės ir aš asmeniškai džiaugiuosi, kad dėrybos jau baigtos ir faktiškai jau matome finišo tiesėje. Kaip Dabar bus vykdomos dėrybos tarp įvairių šalių, atsižvelgiant į įvairias sąlygas, įvairius terminus. CETA yra numatytas penkerių metų laikotarpis, TTIP ketverių metų, kurgi tas bendrasis vardiklis. Daug diskutuojama apie tai, kaip daugia šalių pagrindų veiks tas investicinis teismas arba tribunolas, kaip e, pagal CETA susitarimą jis e, veiks, e, kaip jis veiks dalyvaujant JAV. Dėl darbų tvarkarašio, ar esate tikras, kad pavyks vyks, viską užbaigti iki 2016 metų pabaigos, kaip suplanuota? Arba, kaip ir su TTIP, dar užtruksime 2017 metais. Ačiū, dėkuoju Ačiū, kad pristatėte dabartinę padėtį. Norėčiau pasveikinti komisiją. Labai džiaugiuosi, kad um, daugelis abejonių iškeltų šių rūmų buvo įsklaidyta, ypač dėl investicijų apsaugos. Ir, žinoma, labai padėjo naujoji liberalioji Kanados um, vyriausybė kartu su ją turėtume vaidinti vadovaujantį vaidmenį tam, kad um, plėstume mūsų sąjungą, mūsų santykius. Kitą savaitę uh, komiteto nariai, įskaitant mane, vyks į Kanadą ir, žinoma, aptarsime šių dėrybų pažangą ir tolesnius veiksmus uh, su kolegomis iš Kanados. Įdomu, kodėl uh, komisijos parengtas tvarkaraštis atrodo taip, kaip atrodo kodėl e, kalbama tik apie birželį arba netgi liepą. Girdėjau taip pat, kad pirmininkas sakė, jog turime dar metus, e, kad viską aptartume. Jau ir taip praradome nemažai laiko ir bent jau mano frakcija tikrai yra pasiruošusi kuo greičiau dirbti. Įdomu, kad tiek daug žmonių sieja tai taip susitarimas su CETA susitarimu. Su Kanada ir JAV yra visiškai skirtingos šalis ir manau, kad neverta taip sieti su dviejų susitarimų, bet manau, kad viską, ką pavyko įspręsti dėl CETA, pavyks įspręsti ir dėl TTIP. Dėkuoju pirmininkę, ačiū ponui Demarti, palauksiu klausidystę ausinės. Mano nuomonė, dar nesižvelgta į 150 piliečių pateiktus skundus. Reikia iš tikrųjų patikrinti visus pasiektus susitarimus, lyginant šį susitarimą su nacionalinė teisė. TTIP labai daug nagrinėtas ir esu tikra, kad ir komisijos atstovas yra gerokai pasigilinęs į visą tai. Bet e, jeigu pažvelgtume į pastarojo meto pokyčius, atrodo, kad CETA nėra jokių perinamojo laikotarpio apsaugos e, išlygų e, ten išvardytiems sektoriams. Taip pat nekalbama ir apie įmonių socialinę atsakomybę. reikia laikytis aplinkos saugų susitarimų, kitų susitarimų, bet jų negalima uh, vykdyti per CETA susitarimą. Kanada yra pasirašusi e, šešias e, e, konvencijas, įskaitant TDO konvenciją, bet kai kurių dalykų Kanada neįgyvendina, pavyzdžiui, susijusių su mažiausiu amžiumi arba mažomis ir vidutinio dydžio įmonėmis. Taigi manau, kad dėl to gali kilti problemų, kaip tikitės jas įspręsti. Demarty. Euh. Dėkoju, ponė Demarty. E, taip, reikia jūs pasveikinti, bet ir ministrą pirmininką Arperį, kuris e, tikrai daug kovojo ir e, prašė, kad į Europos rinką būtų siunčiamas 46 tonos jautinos ir 47 kiaulienos. Taip pat reikėtų pasveikinti ir Europos komisiją už tai, kad jinai paaukojo e, degalų direktyvą ir nebetaiko mokesčio kai kuriems degalams, nepaisant to, kad dėl to buvo susitarta, buvo e, prieš 19-20 mėnesių. Taigi e, man tai nėra geras ženklas šios dėrybos, nes tikrai tiek daug dėrybinių punktų, kurie netitinka ES interesų. Aš neprieštarauju laisvai priekybai, bet e, kai ES viešųjų pirkimų rinka bus atidaryta, nepaisant to, kad parlamentas aiškiai išsakė nuomonę, kad Europos komisija neatsižvelgia į neigiamas viešų pirkimų rinkos atverimo pasiekmes, tai nežinau, ką čia ir sakyti. Aš taip pat norėčiau atsikirsti mūsų kolegai socialistui, kuris kalbėjo apie taptutinį ginčių sprendimo mechanizmą. Ne, būkime rimti, tai yra tiesiog komunikavimo pakeitimas. Iš tiesų, e, jūs galite sakyti, kad tai nėra privati sistema, aš vis tik tai manau, kad tai nebeliko, nebėra uh, E, ta viešoji sprendimų, e, sprendimų tvarka, tai įmonės, kurios jau tarsi, e, kurioms nebetaikomos nacionalinės teisės ir tai tampa visiškai privati sistema. Todėl aš esu visiškai E, apstulbęs, kad komisija pati savo iniciatyvą pasiūlė tuos pakeitimus. Ar buvo atliktas koks nors poveikio tyrimas, kad Europos įmonės susiduria Kanadoje su dideliais teisiniais sunkumais? Aš tokie, tokių tyrimų nemačiau ir todėl aš labai prieštarauju, kad tokie e, kompetencijų perkelimai įmonėms būtų e, suteikti. Jolab, kad mes Kanados įmonėms suteikėme daug prerogatyvų Europos rinkoje. Tokia yra tikrovė. Oui. Non, j'interviens en tant que coordinateur. Euh. Aš kalbėsiu kaip e, koordinatorius. Iš tiesų buvo išsakyta nemažai minčių, galima daug kam pritarti. Aš tik tai galiu pasakyti, kad e, CETA susitarimas, kaip ir TTIP susitarimas, buvo e, sutartas paslaptyje. Šiandieną vyksta Žemės ūkio tarybos posėdis ir e, ūkininkai ypač nukentės nuo šio susitarimo, tai yra nuo turiuomenyje keulienos ir jautinos augintojus. Sustarimas bus taikomas valstybėms valstybėms narėms. Kaip matėme, čia bus e, tarptautinis tribunolas, kuris paprastai neatsižvelgia į valstybių interesus ir palaiko didelės įmonės. E, nesenai kalbėjau su kolegomis dėl CETA susitarimą ir mm, bus saugomi tik apie 80 tūkstančių geografinių nuorodų Tuo tarpu Europoje e, tokių nuorodų lieka neapsaugotų apie milijoną. Tai yra labai blogai, ypač Europos Sąjungai. Dėkoju, pirmininką. Čia ta tikrai buvo e, rengiamas paslaptyje ir ES piliečiai nelabai žinojo, turėjo daug informacijos. Tai yra pirmasis susitarimas tarp dviejų vakarų e, galių. Ir tikimės, tikimasi, kad tai sukurs daugiau darbo vietų. Tačiau reikia pasakyti, kad šitas tarptautinis susitarimas tarp dviejų įsivysiučių šalių yra skirtas e, tiesiog investuotojams ir neatsižvelgia į mūsų valstybės. Ir nėra tai svarbu, kas yra uždraudžiama ar kas e, leidžiama. Toks turi būti tarptautinis susidarimas, kuris nepažeistų nacionalinių teisių. Ir tai yra sunkiai suvokiama, nes e, yra sukūriamas naujas tartautinis teisės teismas, kuris e, bus finansuojamas savarankiškai, kuris bus virš nacionalinės teisės ir netgi pažeis nacionalinės teisės prerogatyvą. Mums kelia nerima didžiulės galios suteiktos investuotojams. Ir tai ne tik teisės Kanados investuotojams, bet ir uh, E, tiems, kurie laikinai įkūrė savo būsnės tiek Europoje, tiek ir Europoje. Tai reiškia, kad maždaug 7 tūkstančiai JAV įmonių turės teisę pasinaudoti šio teismo paslaugomis. Nemanau, kad e, reikia nepaisyti ir nesižvelgti į maisto saugos klausimus. Ir Mes negalime pasitikėti, kad e, Kanada visiškai savarankiškai sukurs tokias nuostatas, kurios atžvelgs į mūsų teisę. Taip pat neatsižvelgta ir į um, um, GMO klausimus, kurie uh, mums yra svarbus. Taigi, čia tas susitarimas apsaugo tik 145 geografinės nuorodos iš ES. Ir šitos geografinės nuorodos yra daugiausia didžiųjų verslininkų geografinės nuorodos, o ne smulkiųjų ir mažųjų verslininkų nuorodos. Mes labai apgailestavome, kad e, neatsižvelgtų į valstybių narių suverenitetą. Džiudas. Dėkoju, labai daug kas buvo išsakyta, aš kalbėsiu labai greit yra susitarimo dalis, kuri atsižvelgia į mūsų pasiūlymus. Džiugu, kad komisija patvirtino, kad nebus įmanoma jau sugrįžti prie darybų, bet čia aš norėčiau užduoti du klausimus. Parlamentas, šios kadencijos parlamentas nuolat prašė skaidrumo dėl viešųjų pirkimų, kad jie būtų nepriklausomi nuo prie taptautinės priekybos. Kai jūs dėrėjotės dėl šio susitarimo, viešosios paslaugos nebuvo įtrauktos į susitarimą ir tokiu būdu jos liko neapsaugotos, priešingai nei jūs teigiate. Kitas e, aspektas dėl tatautinių ginčių sprendimo mechanizmo yra tas, kad buvo patvirtintas kvietimas e, atsižvelgti į nacionalinių ir ES teismo e, nutarimus. Ir norėčiau paklausti, kaip jūs e, vertinate ir atsižvelgite į šį tokį pasiūlymą. Marija. Aš norėčiau pakalbėti tą tautinį ginčių sprendimo mechanizmą. Kam jisai reikalingas? Kam šitas mechanizmas tarp ES ir Kanados? Ar ES investuotojai neapsaugoti kol kas, kad reikia tokio naujo mechanizmo? Mes finansuosime, Kanada irgi finansuos ir ar ties finansavimas gali būti pateisinamas? Ar jūs manote, kad Europoje ir JAF egzistuojanti teisinė apsauga E, yra nepakankama ir kad reikia tos e, geresnės teisinės bazės. Kam Europai reikalinga atverti duris, sukurti precedentą ir kitiems um, tarptautiniams susitarimams? Aš noriu kalbėti apie susitarimo modelį. Tai yra tarsi prieigos prie rinkos susitarimas ir noriu paklausti dėl EU Lizos. Juk e, kodėl jūs pasirinkote tam tikrą pozityvų sąrašą? Taip pat e, visuomenė nebuvo informuota. Antai vokiečiai e, kėlė klausimą dėl sveikatos paslaugų apsaugos kur čia yra pavojus. Ir paskutinis klausimas, jūs taip pat e, sakėte, kad mes sugrįšime konsultuoti su Europos parlamentu. Nelabai suprantu, ką jūs turėjote omenyje. Paprastai, e, jeigu neklystu, į Europos parlamentą ateinama ratifikuoti sutartį. Tai jeigu jūs taip pasakėte, tai man kyla ir klausimas, ar jūs nepaistysite mūsų nuomonės? Dėkoju gerbiamas e, pirmininkė, ačiū generalinį direktorių už tokį pozityvų pristatymą. Tarptautinis ginčių sprendimo mechanizmas yra jau teksto dalis ir daugelis ekspertų ir prekybos atstovų kritiškai vertino šį mechanizmą, teikdami, kad jisai turėtų būti nepriklausomas, o taip pat reikia ir šiai sistemai teisinio pagrindo. Štai iš kur ta kritika. Kaip jūs žinote, visiškai nesenai Vokietijos federaliniai teisėjai pasisakė prieš tokios sistemos sukūrimą. Prekybos ekspertai tiek teisėjai sako daug kritikos. Tai iš kur jūsų šitas e, pozityvumas? Ar jūs manote, kad visi jie klysta? Pasakykite, kodėl reikalinga kurti tokius e, nepriklausomus naujus teismus tribunolus. Kodėl kažkam reikia naujo traktavimo? Kodėl e, reikia liberalizuoti paslaugas pasinaudojant neigiamų sąrašų? Mes beje ir neką žinome apie tai. Kaip toliau dėl importo kvotų jautinai ir keulienai? Dokumente teigiama, kokiu būdu tai yra įmanoma padaryti, tačiau ar praktiškai tai pasiteisina? Taip, šitas susitarimas yra mm, tarsi šešėlis, kuris pasirodo Europos parlamente jau pusantrų metų. Pusantrų metų vyksta dėrybos ir e, atrodo, kad jūs laukite tinkamo momento jį pristatyti taip, kad piliečiai tam nepasipriešintų. Tai yra nedemokratiškas elgesys. Kadangi jūs nesate išrinktas, tai jūs ir neatstovaujate rinkėjų. Dėl šio sustarimo norėčiau, kad jūs drąsiai pristatytumėte susitarimą piliečiams ir mano šaliai. Nesislapstytumėte nes e, Prancūzijos augintojai pateks į e, nekonkurencingą situaciją Kanados augintojų atžvilgių ir jie bus tiesiog sunaikinti. Jūs e, tartutinėms įmonėms suteikėte galimybę apskūsti valstybės, jeigu jos įmonėms nepatinka. Taigi jūs supriešinate valstybės ir verslą. Dabar jūs norite piliečius ir valstybės palikti be jokių teisinių e, priemonių, gynybos priemonių, nes atsiras toksai supranacionalinis teismas, ir kuris negins nei viešųjų interesų, nei demokratijos, priešingai nei kad aš e, girdėjau e, jūsų paaiškinimams. Jūs, kitaip sakant, atimate iš valstybių narių e, E, teisę kurti e, susitarimą, nes jisai sudaromas e, nepriklausomai, savarankiškai. Europoje buvo taip pat surinkta peticija prieš jūsų susitarimus. 3,4 milijono Europos rinkėjų pasisakė prieš tokio teismo sukūrimą. Ir ar jūs galite taip pat atimti galimybę iš nacionalinių parlamentų išnagrinėti šitą susitarimą, kuris sudarytas tarp Kanados ir tokios visiškai e, silpnos Europos Sąjungos. Really chapter chapter. Ačiū kolegos. Na, matau, kad reikės tarimą dar ir paskiriui perskaityti ir labai atidžiai išsiaiškinti, kas iš tikrųjų tame tekste yra kad tikrai turėtume visą informaciją apie teksto turinį. Nes vargu ar visi yra gerai susipažinę su, su tuo dokumentu, kuris viršė tūkstantų puslapių. Tačiau man nusiekia tam aišku, kad darbų grafiko. Šiandien Lukai prašau, gal galite pakartoti, kas kada bus daroma, kokie bus žingsniai toliau. Ir kaip jūs manote, kokie bus kiti etapai svarbiausi ratifikavimo procesą, kai bus kiti žingsniai. Ačiū. Taip, ačiū. Na, pirmiausia, dėl grafiko. Dabar yra vertimo klausimas. Ta 1100 lapų tekstą mes verčiame. Ir nepamirškime, kad mes turime daugiau nei 20 kalbų, tad užtrunka, nepaisto, kad tarnybos dirba greitai. Tad komisija jau bus pasiruošusi tekstą pateikti pasirašymui birželio mėnesį. Tačiau poniai Šakė atsakyti, kad na, neįmanoma greičiau judėti, nes jau dabar judame labai labai greitai. Tokia yra demokratijos kaina. turime turėti tokią sistemą, kuri dirba ilgai, na, būtent yra demokratiška ir skadri sistema, bet dėl to ji dirba ilgai. Po to bus patikta tarybai birželį mėnesį pasirašymui ir jeigu taryba įgalios pasirašyti spalio mėnesį, tai tuomet tai bus padaryta per dvišalį ES Kanados viršūnį sutikimą o po to bus prašoma sutarimo, ratifikavimo procesas prasidės su parlamentu. Būtent parlamentas turės ratifikuoti. Ir turiu priminti, kad komisijos ir Karlo Degurto ankstesnio komisijos nario įsipareigojimai nuo 2009 metų pranoksta E, sutartį. Tai reiškia, kad negalime mes turėti kažkokios e, e, pradinės sutarties prieš parlamento ratifikavimą, nebent būtų parlamento priimtos sąlygos. Taigi, tokiu būdu nebus to iš ankstinio taikymo tol, kol parlamentas neratifikuos susitarimo. O kaip yra su nacionaliniais parlamentais? nesu pasiruošęs atsakyti į šitą klausimą. Jeigu tai yra mišrus susitarimas, patirtis rodo, kad nepaisant komisijos nuomonės, o dabar komisija tos nuomonės neturi, taryba vis viena e, prieina išvados, kad tai yra mišros sutartys, mišros susitarimai. Ir nebuvo tokio atvejo, kad būtų nuspręsta kitaip. Ir tokiu atveju E, į procesus įtraukia nacionaliniai parlamentai ir tuomet tas e, preliminarus iš ankstinis taikymas yra, apima tik tai tą sritį, kuri susijusi su išimtinėmis ES e, teisėmis arba tas rytimi, kur yra atskiras ES sprendimas. Tai reiškia, kad susitarimas įsigalios iki galo, tik tai tuomet, kai e, bus ratifikuotas susitarimas kiekviename parlamente, nesvarbu ar tai nacionalinis ar net regioninis parlamentas. Jeigu e, sutartis bus neratifikuota bent vieno parlamento, tada yra problema. Susitarimas neįsigalios. Tokia yra tikrovė ir tokiu būdu mes bent jau iki šiol dirbome dėl visų susitarimų. Taigi mes turėsime gauti parlamento pritarimą. Ar yra daugiau pastabų? Prašau. Na, taip. Sutarimas yra labai svarbus. Tad norėčiau atsakyti visus klausimus. Negalima palikti neatsakytų klausimų. toliau. Taigi, apie tai, kad padarėme daugiau negu buvo tikėtasi, tai mes irgi taip manome. Buvo, buvo toks komentaras ir mes taip pat sutinkame su to. Mūsų moto yra pažadėti per mažai, padaryti per daug. Kur, turbūt neblogas moto. Labai, na, labai naudingas principas. Panašiai stengiamės dirbti. Toliau. Buvo įvairių klausimų apie tą investuotojų teismų sistemą. Ir apie tai, ar kad ji nebus demokratiška, taip toliau panašiai. Tai norėčiau vėl pakartoti, kad pirma, tai mes čia matome naują modelį, kur, kaip jau minėjau, trys principai pamatiniai. Pirmiausia, išlaikoma teisė priimti reguliacinius sprendimus valstybėms. Antras dalykas yra numatomas nuolatinis nepriklausomas tribunolas, pirmoji instancija, ir taip pat e, numatoma yra apeliacinė sistema. Taigi tai yra didžiuliai pakeitimai lyginant su dabartinė investuotojų valstybės ginčių sprendimo sistema. Ir matome, kad labai dažnai taip pat asmenis ASD sistemoje tampa teismų priimėjas, tai, tai, tai teisininkai ir ne visuomet jiems patinka mūsų nauja sistema. Taigi matome, kad štai jų piragas mažėja. Dėl to jie ir prieštarauja tai sistemai, naujai sistemai. Toliau, kiti elementai. Na, čia vėl priminti, ką mes darome. daugelį sistemų yra galimybė priimti išvas įstatymus valstybių narių lygių, bet to nėra Europos Sąjungoje. Tačiau, pažiūrėjau, JAV arba Kanadoje dome, vietiniai įstatymai numato galimybę diskriminuoti. Tuomet išėna, kad tarptautinė sutartis nėra tiesiogiai taikoma ir reikia tokios sprendimų sistemos. Tai yra svarbi visi sprendimai, visi sprendimai, ne tik investavimo. Nes kitu atveju investuotojai būtų diskriminuojami vietos tribunolų, pavyzdžiui, JAV arba Kanadoje. Nes jų, jie nebūtų ginami pačiu susitarimu, kuris tas nes tas sutarimas vietos lygių negaliotų. Tai labai svarbus dalykas. Toliau mes norime užtikrinti tokį investuotojų apsaugos lygį, kad jisai būtų užsienyje panašus į tokį, koks yra Europoje. Tačiau, na, mes užtikrim standartus, kurie yra šiek tiek mažesni negu mūsų standartai viduje. Taigi, matysime, kad apsaugos bus šiek tiek mažiau negu viduje, negu Europos Sąjungos viduje, tačiau vis tiek apsaugos ketiname siekime užtikrinti kuo daugiau veikia apsaugoti investuotojus ir taip pat reikia tuo met, norint užtikrinti apsaugą mūsų investuotojus, reikia apsaugoti ir trečios šalies investuotojus. Beje, jeigu investuotojai nori, jie gali rinktis vietos teismą. Ir čia nėra jokios painiavos. Jeigu kreipiatės į vietos teismo, tuomet neskreipiate į minėtai tribunolą, investuotojų teismą ir atvirkščiai. Reikia tam tikrų laiko metu pasirinkti. Negalima rinktis abiejų dalykų. Negalima naudoti abiejus tam privalumais. Taigi yra aiškis skirtis. Investuotojai turi aiškiai pasirinkti. Tai turbūt sprendžia tą esminį dalyką, kurį reikia turėti galvoje. Ir toliau dėl Vokietijos teisėjų sprendimo, kas buvo minėta. Na tai mane stebina tai, kad per pusės 50 metų buvo per šimtą stačių, kurias sudarė Vokietija, dvišal stačių. Ir visuomet, ir niekuomet nebuvo skundžiamasi Vokietijos, iš Vokietijos tėjų, Vokietijos teisėjų dėl to, kad būtų nesudarimo sutartis. O dabar tai skundžiamasi. Na, atsiprašau, toks jau mano atsakymas jūsų klausimą. Taigi taip vertinu situaciją. Ir jeigu norime apsaugoti mūsų investuotojus nuo diskriminacijos užsienyje, reikia sukurti tokią sistemą, kaip būtų galima spręsti tos nesutarimus, taip pat reikia užtikrinti, kad valstybės demokratiškai skirtų teisėjus Ir būtent tai mes numatėme šioje sistemoje. Tai yra naujas modelis, kurį dabar naudosime visose savo darybose, taip pat ir TTIP. Nebūtinai pavyks dėl to sutarti su amerikiečiais. Tačiau jeigu smėgištan dėl to nesutarsime, tai labai aišku yra, tuomet vadinasi, kompromisų nedarysime dėl esminio principo, kurį minėjau na, per tas darybas visuomet galima šiek tiek prisitaikyti, prisiderinti, tačiau negalima taikytis dėl esminių elementų, kuriuos tai dabar kūrėme. Dėl to turbūt reikia aiškiai pasisakyti. Turbūt jau viską atsakiau dėl mestavimo. O dabar perėsiu prie kitų klausimų ir kalbėsiu prancūziškai. Kalbėsiu apie žemės ūkį. Ir nuomonę išsakysiu prancūzų kalbą. Čia noriu priminti, kokių tikslų siekiame. Su Kanada mūsų prekyba yra perteklinė, konkrečiai žemės ūkija ir maisto produktų sektorija. Mes norime, kad e, mums būtų suteiktos geresnės sąlygos, tuo tarpu e, sūrių jie e, suteikė tik tai 20 tonų e, kvotą. Dėl mėsos čia norėčiau šiek tiek pakoreguoti jūsų pateiktus skaičius, tai yra ne 45, o 47, ne 45, o 47 tonos jautienos, o tai yra tik 0,5 procentai visos mūsų rinkos. O keulienai prašymė 75 tonų, o tai sudaro 0,3 procentus visos mūsų rinkos. Taigi labai atidžiai vertiname situaciją ir suvokiame, kad visose dėrybose yra e, riba, kurios mes negalime peržengti. Apie tai aš nekalbėsiu. Tiesiog e, mes aktyviai stebėsime, kad mėsos sektorius nebūtų destabilizuotas mūsų dėrybų. Dėl tos priežasties mes priešingai nei e, Azijos, su Azijos valstybėmis, pavyzdžiui, Japonija ar Koreja, e, su Kanada mes e, esame gerokai atidesni tiek dėl jautinos, tiek keulienos, tiek dėl paukštienos. Dabar atsakysiu į pono Ferran klausimą. Jūs teigiate, kad apsaugotas tik kelios geografinės nuorodos. Noriu priminti, kad mes jau dabar turime susitarimą su Kanada dėl vyno kuriuo saugomos e, ne vienas šimtas geografinių nuorodų, e, o dėl 145, o ne 180, tai būtent šios 145 geografinės nuorodos valstybių narių buvo nurodytos kaip prioritetinės ir mes jas e, apsaugojame. Ir tikrai ES geografinėms nuorodoms nekyla jokia grėsmė. Tai bus tik taip papildoma nauda, papildoma apsauga, nes ateityje, pavyzdžiui, parmos kumpis bus, galima, bus parduodamas Kanadoje, nes kol kas to padaryti nebuvo galima, kadangi e, buvo e, konkurencinės prekės ženklas Parma Hem, kuris neleido mums e, pardavinėti Parmos kumpio Kanadoje. Tiek trumpai atsakant į geografinių nuorodų klausimą. Toliau. Atsakiau dėl terminų. Dabar atsakysiu į pono Žado klausimą. Mes e, ne, nesiderame dėl reglamentų, nes jūs kalbėjote apie E, kūro kokybės reglamentą. Tai nebuvo mūsų dėrybų objektas ir mes niekuomet neketinome dėrėtis dėl šio reglamento su Kanada. Jūs kalbėjote, pono Meserina, tyrimą dėl viešųjų pirkimų. Tas tyrimas įrodo, kad JAF ir Kanadai e, atverta viešųjų pirkimų rinka E, susiduria su sunkumais dėl to, kad tyrimė minimas, minima tik tai dalis tų viešųjų pirkimų, kuriuose gali dalyvauti trečiųjų šalių atstovai. Tai yra būtent tik tai ta viešųjų pirkimų dalis, kuriuose dalyvauja tarptautiniai veikėjai, tarptautinės įmonės. o tai dėja sudaro tik 4 procentus visų viešųjų pirkimų. Yra kiti būdai trečiųjų šalių įmonėms dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Tai yra, pavyzdžiui, pasinaudojant savo dukterinėmis įmonėmis arba sukuriant e, atskirus konsorciumus, o tai sudaro e, tris kart daugiau nei 4 procentus. Deja, E, statistikos e, dėl JAV šioje srityje neturime, bet žinome, kad tai yra gerokai atviresnė rinka. Tuo tarpu JAV rinka yra gerokai uždaresnė lyginant su ES ir šią situaciją norime ištaisyti, ištaisyti TTIP susitarimu. Dėl tos priežasties pateikėme ir pakeitimų ant dėrybininkų stalo dėl viešųjų pirkimo srities. In, in services. Jau buvo paminėta dėl paslaugų, norėčiau patikslinti. Tas neigiamas sąrašas yra tik priemonė. Svarbiausia rezultatas ir toliau dirbsime taip, kaip visada esame darę, kad apsaugotume viešasias paslaugas. Ir šiuo susitarimu jos apsaugomos taip pat, kaip ir visais mūsų susitarimais. Dėl sveikatos priežiūros, pavyzdžiui, švietimo srityje, socialinių paslaugų srityje, vandens paskirstimo srityje, šiuose srityse nėra jokių įsipareigojimų ir galime daryti viską, ką norime, savo nuožiūrą veikti. Kolega minėjo komunalinių paslaugų aspektą ir abijojo dėl jo, bet e, ir čia galime savo nuožiūrą veikti, e, kalbant apie patekimą į rinką, monopolius ir panašiai, bet e, dėl šios sektoriaus, ne mano minėtų kitų sektorių, bet e, tik dėl šito e, sektoriaus yra toks apribojimas, jeigu kažkas yra prieinama privačioms bendrovėms, e, turi būti taikomas e, nediskriminavimo principas. Tai vienintelis apribojimas. Ir tokios e, prievalės nėra numatyta, kalbant apie švietimą, sveikatos priežiūrą ir visus kitus mano minėtus sektorius. Tai gana akivaizdu, taip dirbsime ir toliau ir jau anksčiau iš ankstesnės patirties žinome, kad e, nebuvo jokių problemų dėl mūsų sveikatos priežiūros paslaugų ir kitų viešųjų paslaugų. Kiek man žinoma, atrodo, kad atsakiau į daugelį klausimų. Dar noriu atsakyti į ponios Liupen pastebėjimus. Taip, esu Europos komisijos pareigūnas Taip, aš tuo didžiuojuosi ir aš pripažįstu, kad aš nesu išrinktas, tačiau esu pasiruošęs diskutuoti su visais, su kuo tik tai reikia. Nesvarbu, kur tai bebūtų, aš taip pat buvau ir Žemės ūkio generalinio direktorato direktorius, esu e, sukaupęs nemažai patirties, tai tikrai nelengva, bet užtikrinu, kad jūs galite dėl to būti tikra, esu pasiruošęs kalbėti visais klausimais ir atstovauti komisiją. Parlamentas irgi išsakys savo nuomonę ir jeigu galiausiai bus pripažinta, kad sutartis bus mišri, tuomet savo nuomonę turės įsakyti ir nacionaliniai parlamentai. Taip, 3,4 milijono ES piliečių sakė neigiamą nuomonę dėl šio sustarimo, bet taip pat svarbu uh, e, įsiaiškinti, ką uh, kokia yra nuomonė parlamentų, kuriuos išrinko ES piliečiai. Start. Uh, Esu tikras, kad pradėsime darbą su CETA susitarimu, kai tekstas bus išverstas raštu. Taigi, birželio mėnesį, manau, INTA komitetas jau pradės labai konkretų darbą su tekstu. Ačiū labai uh, Žanai Liukai už įžangą. Dabar Baigiame viešąją posėdžio dalį ir toliau posėdis bus uždaras. Prašysiu tik parlamento narių, darbuotojų, teisės tarnybos ir sekretoriato atstovų pasilikti, o svečių prašyčiau išeiti iš salės.